tarybai rezultatų. Sveikinu Italijos ministrą pirmininką Mateo Renzi. Ministrą pirmininkę, jums žodis. Pane pirmininkė Šulcai, gerbiami Europos parlamento nariai, Aš tik tai te galiu pritarti, ponė pirmininkė, jūsų žodžiams, kurios ką tik ištarėte, paminėdamas e, tai, kas įvyko Aušvice prieš 70 metų. Ir galiu Jums pažadėti, kad mano vyriausybė ir mano tauta yra atsidavę kovai prieš tuos baisius įvykius, kurie įvyko Europoje tuo metu ir kurie pasitaikė Europoje pastaruoju metu. E, aišku, kad reikia atminti praeities įvykius, bet reikia ir investuoti į ateities kartas. Man atrodo, kad jūsų pasisakymas, ponė pirmininkė, yra puikus būdas siekiant įvertinti ir tai, kas įvyko per pusmetį Italijos pirmininkavimo. Turime atminti, nuo ko pradėjome Telemachas buvo tarsi ir Graikijos pirmininkavimo simbolis. Ir įdomu, ar visos institucijos, visi atstovai, visi, kas sukuria tą Europos svajonę, Europos Sąjungos svajonę, yra atstovai to, kas visų pirma yra viltis, ne tik atminimas, mes turime žvelgti į ateitį, ne tik į praeitį. Tai yra klausimas dėl galimybių, o ne tik nerimo ir susirūpinimo. Ir klausimas kyla, ar mums vaiko susidoroti su šio iššūkiu per mūsų pirmininkavimo pusmetį. Aš suprantu, kad spaudos atstovai, mm, ekspertai prieš e, Pirmiausia, paklaus mūsų, ką jūs padarėte. Ar jūs esate patenkinti tuo, ką padarėte per tą pusmetį. Tačiau tai nėra neteisingas klausimas, nes jeigu esi politikas, nes niekada nesi patenkintas. Jeigu esi patenkintas to, ką nuveikiai, pasieškok kito darbo. Ir e, galvodamas apie tą pusmetį, aš galiu pasakyti, kad reikia galvoti apie tai, kaip Europai reikia e, susikurti uh, galimybės ir viltis ateičiai. Ir italai, nepriklausomai nuo politinių e, pažiūrų, supranta, kokie čia kyla iššūkiai. Tai nėra tik tai klausimas e, e, panaudo, kalbėti panaudojant senas klišes apie struktūrinės reformas. Italija, jeigu ji nori būti pasaulinė veikėja, turi keistis. Ir per tos šešis mėnesius mes nuveikėme labai daug Italijoje. Tie dalykai, kurie yra naudingi Italijai daromi Italijos piliečių, o ne Europos institucijų. Ir Italijos piliečiai turi suvokti, kad per pastaruosius kelis metus mes Europai sutikėme daugiau išteklių, negu iš jos nepasisėmėme. Italai Europos institucijoms pervedė apie 20 milijardų eurų ir tik pusę tos sumos gavo. Italija padėjo išsaugoti ne tik e, draugiškas šalis, bet ir bankus bei kredito institucijas kitose šalise. Tai mes darėme ne iš paprasto dosnumo, bet dėl to, kad mes tikime tomis institucijomis. Ir mažiau negu šimtoji visos tos mus dalis atiteko Italijos e, finansinėms institucijoms. Ir tai padarėme todėl, kad Italija yra ES dalis, tai yra šalis, kur ne, eina, nesikreipia į institucijas iš su ištiesta ranka, ji siūlo e, savo paramą remdamas į istoriją, nuo, pradedant nuo Romos sutarties, e, pradedant nuo dar anksčiau, e, remiantis tomis vertybėmis, kurios mūsų žemyną padarė didžiu. Mes esame Europos dalis, mes esame vilties dalis ateinančioms kartoms. Aišku, mums reikia spręsti savo problemas namuose, mes tai darome vykdami konstitucinės reformas, administracijos teisės sistemos reformas, visą tai e, dirbama e, ir daroma e, Italijos parlamente. Ir mes remiamės europietišką, proeuropietišką viziją. Mes turime daugybę e, žymių europiečių mūsų istorijoje. Norėčiau visiems paminėti bent vieną. žmogų, kuris per šios e, šešis mėnesius pademonstravo, kaip mūsų šalis galime padaryti e, svarbių dalykų. Tai yra Džordžio Napolitano, e, kuris yra įstikinęs proeuropietis, Italijos Respublikos prezidentas, kuris iš šio posto labai greitai išeis po ilgos karjeros vykdant pokyčius, siekiant pokyčių, pasinaudojant e, sveiku protu ir visa tai bus pažįstama jums visiems, e, jeigu jums teko dirbti su prezidentu Napoletano. Metų metais Italija siekia dviejų tikslų. Pirmiausia, suteikti politinę vertę jūsų darbui, kurį atliekate čia, gerbiami parlamentarai. Liepos 2, kai mes pradėjome pirmininkavimo pusmetį ir naujoji komisija pradėjo dirbti, mes kartu su visomis vyriausybėmis, su e, vadovaujančiais asmenimis pasirinkome suteikti e, gegužės rinkimų e, rinkimams politinę prasme. Žano Klodo Junkerio paskirimas nebuvo vien tik tai rinkimų e, rezultatų pripažinimas. To nebūtų pakakę. To, to būtų pakakę, nes to nebūtų pakakę, nes partija, kurią atstovauja Žanas Klaudas Junkeris, negavo e, daugumos šiame parlamente. Tai buvo politinis e, sustarimas, politinis iš didžiosios P, nes tai rodė, kad buvo išgirstas žmonių balsas, ir jam suteikta prasmė. Piliečių balsai kažką reiškia. Ir todėl Junkerio komisija pateikė projektą ir rimtas reformas. Tai atsitiko pirmą kartą mūsų institucijų istorijoje ir nemanau, kad tai yra paskutinis kartas, manau, kad tai turėtų būti savaime suprantama nuo šiol. Nes šis pokytis yra labai svarbus. <clears throat> Taip pat e, turi keistis ir ekonominė paradigma Europoje. Aš manau, kad arba Europa turi perjungti pavarą ekonomikos srityje, arba e, mes atsiliksime greitai besikeičiame pasaulyje. Pirmininkas Junkeris tam pritarė. Tam pritarė ir kolegijos nariai. Manau, kad simboliška yra tai, kad komisijos posėdėje pirmininkas Junkeris pateiks komunikatą dėl lankstumo ir strateginio investicijų fondo bei plano dėl tų dviejų e, e, dalykų, kuriuos mes pozityviai vertiname. Aš manau, kad einame teisingą linkme, tačiau turbūt turėjome nuveikti dar daugiau turime padėti pasiekti tų tikslų, turime būti e, dosnus, kai kalbame apie pinigus ir turime e, tikėti investicijomis į lankstumą. Jeigu nebūtų to lankstumo, tai e, daugelis tų šalių, iš kurių mes visi esame, šiandien nebūtume tokioje situacijoje, kurią esame. Jeigu nebūtų rekonstrukcijos įvykę Vokietijoje, nebūtų kur kas sunkiau lankščiai e, dirbti politinį darbą. Per šios e, pastarosius šešis mėnesius aš pastebėjau didžiulį krypties pokytį. Pametų vadovo sustikimą Liepos mėnesį. Pamenu tas sunkes diskusijas su valstybių ir vyriausybių vadovais, kuomet e, mes pabrėžiame, jog labai svarbu investuoti į augimą, kai pabrėžiame, kad svarbu investuoti kitaip, e, kurti ekonomikos lankstumą. Atrodo, kad viskas pasikeitė labai smarkiai, nors praėjo tik tai, du, tik tai šeši mėnesiai. Ir tai yra tie rezultatai, apie kurias galėčiau pakalbėti. Tai yra investicijos į politiką, į jos lankstumą. Aišku, galima kalbėti apie e, rezultatus. Čia galima paminėti klimato ir energetikos susitarimus, perima nuo Mare Nostrum prie e, Tritono programos, e, institucinius pokyčius ir pozityvų bendradarbiavimą tarptų institucijų galima kalbėti apie investicijas į naują e, tarpinio bendradarbiavimo programą, e, pokyčius e, migracijos srityje, sustarimus dėl transatlantinės investicijų partnerystės ir nors yra tam tikrų trūkumų, aš manau, kad pirmininkas Pirminkė Šulcai, kad tie įsipareigojimai, kuriuos yra prisėmęs ir parlamentas praėjusiais metais kaip institucijas institucija. yra susilaukia pasipriešinimo kai kurių šalių pusėje. Čia aš norėčiau parodyti Jums dokumentą, kuris išdėsto visus e, to pusmečio rezultatus. Todėl aš dabar galiu perėti prie antrosios pasisakymo dalies, to svarbiausio realaus klausimo. Ar mums pavyko per šios šešerius, šešis mėnesius Europai gražinti e, jos sielą. Tuo metu, kai vyksta diskusija apie Europos prasme e, ir e, prisimenant popiežiaus Pranciškaus žodžius, kalbė, kal, kuris, kai jisai kalbėjo šioje salėje, kalbėdamas labai aiškiai apie idėją, kad Europa, kuri gali padėti visam pasauliui. Tačiau kiti Žmonės bando primesti Europai baimę ir populizmą. Bando paminti mūsų vertybės. ir siekia sukurti Europos tvirtovę. Aš nenoriu, kad Europa būtų tvirtovė, aš noriu, kad tai būtų atvira. Tai turėtų būti ne apkasai, o mokykla, galbūt muziejus, atvira vieta ir svarbiausias žodis turėtų būti ne konfliktas ir susidarimas, o dialogas ir, ir susitikimas. Turime aiškiai, ponia pirmininkė, pasakyti, šiame parlamente mes pradėjome šių šešerių met, e, mėnesių laikotarpį paminėdami e, merginą Miriam, kuri sudane e, buvo kalinama dėl jos religinių įsitikinimų. Aš e, galiu didžiuotis, e, galėdamas pasakyti, kad per tuos šešius mėnesius e, E, Europai pavyko išlaisvinti e, tą merginą, o jos vaikas gimęs kalėjime buvo išlaisvintas ir gyvena laisvėje, nes Europa reiškia laisvę. Mane jaudina, ponia pirmininkė, tai, kad e, rūpiučio 20 mes pamatėme pabėgėlių stovyklos siaubus ir aš pamenu e, tą laikotarpį, kuomet Srebrenicoje Europa neturėjo drąsos pasisakyti, kai mėlynieji šalmai stovėjo nuo šalyje, stebėdami genocidą ir smurtą. Šiandien turime daug sričių, kur e, teroras, e, e, skausmas primetamas žmonėms ir Europa turi kažką daryti. Todėl tie piliečiai, kurie demonstravo net prieš porą dienų Paryžiuje išėję gatves, nebuvo Svarbiausia, kad ten buvo e, valstybių vadovai tarsi išsirkiavę šeiminiai fotografijai. Svarbiausia buvo žmonės, kurių švietimo katedrų filosofijos e, patirtis, grožio patirtis yra svarbiau. Tai sakome Strasbūre, kuris yra Prancūzijos miestas. ponė pirmininkė. Ta gili mintis, e, jog ta išskirtinė patirtis, kurią esame sukaupę, pasireiškia ir e, tame marše, rodant, parodžiusiame, kad e, žmonės nenori pasiduoti smurtui ir baimiai. Tai rodo, kad Europa yra didesnė negu e, baimė, mūsų vertybės yra didesnės negu teroristų e, išpoliai. Tie žmonės parodė, kad me, jie yra atsidavę Europos vienybei ir vieningumui. Ir mūsų šiandienė užduotis yra, e, yra identifikuoti priešą. Nereikia apsimetinėti, kad priešo nėra, jis yra. Tačiau tie, kurie sako, kad priešas yra religija, turėtų paskaityti puikią Egipte pasakytą kalbą. Per šios šešis mėnesius aš sustikau su Egipto atstovais ir e, Egipte ir Romoje, tačiau Kairo universitete buvo pasakyta kalba, e, kur buvo teigiama, kad Religija nėra priešas, o ideologija, kuri bando nužudyti pačią religijos idėją. Taigi priešas yra. Tai yra ideologija, fanatiškumas. Tačiau tikrasis pavojus, su kuriuo susidurime, yra ne priešo nematymas, o bandymas, kad baimė mus, manimas, kad baimė mus gali sustabdyti, gali neleisti mums eiti į priekį. E, tai yra pavojus, kad mes užsidarysime, sukursime, pastatysime sienas. Tai nėra europietiška. E, vyksta politinė diskusija ir kultūrinė diskusija. Ir kai kas sako, kad saugumo vardan mes turėtume gyventi baimėje. Tačiau kapitalas ir kairysis, aš turiu pasakyti, kaip galima griežčiau. Niekada nepamiršime žodžio tapatybė ir niekada jo neatsisakysime. Tai yra gražus žodis, jis mums priklauso ir jis mums yra reikšmingas. Tas žodis e, reiškia gilų europietiškumo jausmą. Aš didžiuojusi valstybę, kurioje aš augau, žaidžiau futbolą. Aš esu mano šalies žmogus, aš iš tos, tos Toskanos, iš Florencijos ir didžiuojasi tuo, kad tai atstovauja ir kokią dalį mano istorijoje tai užima. Tapatybė nėra priešinga integracijai priešingybė integracija yra des, dezintegracija, tai yra e, skaidimasis ir e, naikinimas. Todėl šiandien mes turime aiškiai ir griežtai pasakyti, kad, e, kad jeigu Europos institucijose ar už jų žmonės kalba apie tvirtovių kūrimą, užsidarimą, saugumo vardan, turime pasakyti jiems, kad laisvė yra ir laisvė yra iš ankstinė saugumo sąlyga. Be laisvės saugumo nebus, o šiame pasaulyje esantis mūsų priešai, kurie negali mūsų nužudyti, nori pakeisti mūsų gyvenimo būdą. Mes negalime leisti niekam to daryti. Jeigu nori pasakyti žodį karas, gali sakyti. Jeigu nori konfliktų gali kalbinti tai kaip, vadinti tai kaip nori. Kai kas galbūt tuo pasinaudodami nori gauti daugiau balsų, bet jeigu norime būti lyderiai, norime vesti visus į priekį, tai reikia Europą priversti vėl dirbti savo darbą. Ir e, visą tai veda mane prie galutinės išvados. Jeigu norime, kad politika grįžtų į dėmesio centrą Europoje, tai yra todėl, kad pastaruoju metu matome, kad pasaulis reikalauja daugiau Europos, o ne mažiau. Tačiau turime sakyti tiesą. Tokia Europa kurią kūrėme metų metus, dažnai na, sudaro tokį įspūdį, kad ji yra paremta vien tik tai ekonominiais klausimais, ekonominiais parametrais, taupimu, ribojimais ir taip toliau. Aš manau, pirmininkė, kad po mūsų pirmininkavimo šešerių mėnesių galime pasakyti, kad tai yra neteisinga. Kad mes galime pasakyti, kad mes klydome tai ir tai, ką darys Junkerio komisija, yra tai, ką reikėjo daryti pradėti prieš šešerius metus. Pasaulis keičiasi, pasaulis e, bando investuoti į ateitį tuo metu, kai Europa to nedaro. Mes e, buvome Brisbane, Brisbane e, G20 sutikime ir ten visi minėjo žodžius augimas, naujovės ir panašiai. Mes turėtume būti ariergardę, o ne eiti iš paskos, kai kalbame apie šios dalykus. Europa turi pažvelgti į savo, savo, į savo akis, pažiūrėti į veidrodį ir suprasti, kad jie yra supervalstybė. Ne ekonomikos būtinai, bet vertybių. E, vertybių, e, apie kurias kai kurie žmonės nori pamiršti. Perdodami pirmininkavimą Latvijai, e, noriu priminti, kad pirmieji rinkimai, tiesioginiai rinkimai įvykę 75 metais buvo būtent pirminkaujant Italijai. Tai buvo puikus momentas, labai reikšmingas momentas prieš 40 metų. Latvija tuo metu nebuvo ES dalis, ji buvo visiškai kitoje situacijoje, o šiandien matome, kad Europa sugebėjo pasikeisti. Tačiau turime suprasti, kad tie pokyčiai turi mus e, versti e, kitaip pažvelgti į kai kurios dalykus, į kaiminystės politiką, į viduržėmę jūros politiką ir į plėtros politiką. Negalime leisti, kad e, diskusija dėl plėtros, dėl baimės būtų pamiršta. Santykiai su Ukraina, su Rusija bus, buvo labai jautrus klausimai e, per šį paskutinį pusmetį ir manau, kad lems ir artimosios ateities diskusijas. E, Expo e, Italijoje prasidės gegužės pirmą dieną ir tai bus, tai bus svarbus forumas diskusijams apie tai, kaip išmaitinti planetą, kaip kurti investicijas ir kovoti su skurdu bei e, badu. Tačiau suprantu, kad e, kai kuriems iš jūsų sunku skaityti dvi knygas vienu metu. Tačiau studijuodamas savo miesto istoriją, aš E, paskaičiau, sužinojau, na, žinau apie tokį puikų poetą Dantę Aligierį, kuris į Ulyso e, burną įdėjo tokius žodžius, e, kurie reikšmingi labai ir šiandien, tuo metu, kai žmonės nori, kad mes pabrūkę uodegas grįžt, eitume į namus ir užsidarytume. Aligieris sakė, kad neturi gyventi brutalaus gyvenimo, o žinių. Tai yra puikus e, signalas e, Europai. Europa yra kryškelėje, ji turi pasirinkti, ar e, e, nori gyventi brutų gyvenimą, brutalų gyvenimą, galbūt kai kam galbūt e, e suteiks kai kam keletą balsų, bet yra ir kitas kelias kelias pagristas išmintimi ir žiniomis, europietiškas kelias. Ir mes turime suprasti, kad Europa turi sugebėti atlaikyti ateities iššūkius. Noriu padėkoti Jums, ponė pirminkė, už Jūsų bendradavimą ir galiu pasakyti, kad Italija visada bus ištikima civilizacijos ir vertybių e, šūkiams. Mes turime dirbti e, Europos, e, žmonių Europai, Europai, kuri yra vis mažiau ir mažiau biurokratiška. Ačiū. Vielen Dank, Herr Premierminister. Premjere, ačiū. Pone Kaubenai, man atrodo, kad jūs jau dvyliktą kartą pakartojate žodį nesąmonės. Venkite toliau taip daryti. Toliau žodis komisijos pirmininkui, ponui Junkeriui. Sehr verehrter Herr Präsident, Pirmininkė, gerbiamas tarybos pirmininkė, mėly kolegos, karts nuo karto e, periname į tokį etapą, išgyvename tokį momentą, kuomet, kuomet būna sunku žengti kitą žingsnį. Apie tai ir kalbėjote šiandien, priminėte e, nacijų stovyklos išvadavimą. Kalbame apie. Mm -hmm E, laiką, momentą, kuris įvyko labai seniai, tačiau tų įvykių įspūdžiai yra labai stiprus ir negalime užmiršti tragedijos, tų žmonių tragedijos, e, kurią Europa išgyveno nuo 33 iki 45. -ųjų. Saugokimės tokių netinkamų blogų momentų, kurie reiškia tokių laikotarpių pradžią. Šiandien esame čia, Prancūzijos teritorijoje. Ir negaliu nepaminėti dramos, kolektyvinės ir individualios tragedijos, kurią patyrė Prancūzija pastarąją savaitę. Mus tai sukrėtė Mes pasibjaurėjome tuo, kas įvyko Paryžiuje. Ir mes visi esame Čarli. Ir visame pasaulyje yra daugybė Čarlių. Ir kadangi šiandien esame Prancūzijoje, noriu pasakyti, te gyvoja Respublika, te gyvoja Prancūzija. pra, Italijos pirmininkavimas baigėsi, prasideda Latvijos pirmininkavimas. Tai momentas, kurie, kuris turėtų mus paskatinti, pa, pamastyti pirmininkavo, baigė pirmininkavimą Italiją, viena iš ES šalių steigėjų, o rytoj pirmininkavimą perima Latvija, nauja valstybė e, narė, kuri pirmininkaus Europos prie Europos vairo, kas galėjo įsivaizduoti, kad klausysime Latvijos premjero, kuris kreipsis į mus ir Tai iš esmės reikš Europos istorijos ir geografijos suvienijimą. Prisiminkime, kaip atrodė Europa po karo, kontrojo pasaulinio karo, kuomet atrodė, kad daugybė dalykų yra neišsprendžiami ir, nesu, ir, ir nesuderinami. Tik noriu pasakyti, tai gyvuoja Europa, nes iš, mes išgyvename labai svarbu ir Europai momentą. Ir pamastykime, ko buvo pasiekta per praėjusius dešimtmečius. Norėčiau pakalbėti apie Italijos pirmininkavimą, nes pirmininkavimas baigėsi ir, mielas draugė, norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti už visą jūsų darbą. Aš dirbau, aš buvau tarybos e, posėdžių vadovu ir aš žinau, ko, kokioje atmosferoje vyksta e, tie susitikimai. Žinau, koks tai yra jausmas. Žinau, kad kartais apima neviltis dėl to, kad nepavyksta pasiekti visko, e, kas, visų tikslų, kurie išsikeliami pirmininkavimo pradžioje. Tačiau Italija pirmininkaudama pasiekė labai daug. Pavyzdžiui, buvo susitarta dėl 2014-2015 metų biudžetų. Ir šiuo požiūriu bendradarbiavimas uh, su komisija, tarybos bendradarbiavimas su komisija buvo visapusiškas. Ir mes taip pat e, sėkmingai dirbome su dar viena biudžetą tvirtinančia institucija, tai su jumis, ponios ir ponai, su, parlament, su parlamentu. Ir kasdienėme darbe e, džiaugiam, džiaugiamės Italijos noru ir valia siekti rezultatų. Ir todėl E, šiandien turime galimybę toliau spręsti biudžeto krizės klausimus. Italijai pirmininkaujant e, buvo priimti visi teisiniai sprendimai dėl bankų gelbėjimo mechanizmo e, sukūrimo ir bankų, tolesnių bankų institucijų kūrimo. Italija pademonstravo reikalingą valią, kad pasiektume didelės pažangos ir investicijų srityje rinkimų laikotarpiu. Paaiškėjo, kad reikia konsoliduoti, kad, kad, kad mūsų tolesni tikslai svarbiausia turėtų būti biudžeto konsolidavimas, struktūrinės reformos, bei taip pat augimo ir darbo vietų kūrimo matmuo. Ir būtent Visa tai yra aptarta investicijų plane, kurį jums pristačiau lapkričio pabaigoje. Be Italijos premjero valios ir padrasinimo komisijai būtų buvę sunku taip sparčiai žengti priekin, siekiant tikslų Europos augimo užtikrinime. Tai išlieka svarbiausių uždavinių visai Europai. Ir šiandien po pietų komisijos narių kolegijoje bus tvirtinami visi reikalingi sprendimai, visi teisiniai tekstai susiję su investicijų planu. Šiandien komisija paskelbs komunikatą dėl augimo ir stabilumo pakto lankstumo. Ir taip pat šiuo klausimu, kaip ir kitais klausimais, Džiaugiamės e, tuo, kad Italija entuziastingai paremė šį mūsų žingsnį, pritarė komisijos sprendimui. Kad mano ilga kalba būtų geriau suprantama, aš noriu padėkoti Italijai, pirmininkavusiai tarybai, už tai, kad neblogai padirbėjo, nemažai nuveikė. Italijos pirmininkavimas vyko tikrai sklandžiai ir noriu išreikšti vilti, kad Italija, kuri baigė pirmininkavimą, nepamirštų to įkvėpimo, kuris ją vedė per visą pirmininkavimą ir išliks tokia pat europietė ir toliau dirbdama, e, kuomet jau nebepirmininkaus. Tai gyvoja Italija. Labai ačiū, ponė Junkeri. Dabar EPP frakcijos vardu, frakcijos pirmininkas Weberis. Pone komisijos pirmininkė, e, pone tarybos pirmininkė, besibaigiančią pirmininkavimą pirmininkė. E, Italija svarbi e, tiek ekonominė, tiek kultūrinė, tiek istorinė prasme visai Europai. Todėl, ministrė pirmininkė, ir lūkesčių jūsų atžvilgių būta nemažų. E, Prieš pusmetį prasidėjo jūsų pirmininkavimas ir pirmiausia, šiandien noriu padėkoti visos EPP frakcijos vardu. Dėkoju už tai kad šiandien 2015 metų biudžetas yra stabilus ir tai yra ir jūsų pirmininkavimo rezultatas. Dėkoju Jums už tai. Pirmininkaujant Italijai daug buvo kalbėta apie migraciją. Angelino Alfano dėkoju už tai, kad ši tema buvo įtraukta į bendrą darbo atvarkę, O europiečiai dabar jaučia mūsų bendrą atsakomybę už migraciją. Taip pat e, buvo kalbėta apie lankstumą ir investicijas. Dėkoju už jūsų darbą, dėkoju ministrams, dėkoju ekspertams. Taip pat noriu padėkoti jums už jūsų mintis, už e, istorinę dimensiją. Jūs kalbėjote apie tai, e, kad rinkėjams turi būti suteikta teisė nuspręsti, kas vadovaus e, Europos Sąjunga. Ir tai, kad šiandien komisijos pirmininkas yra Junkeris, e, šiandien yra beprecedentis atvejis, kai būtent rinkėjai nusprendė, kad būtent tos frakcijos atstovas pirmininkaus Europos komisijai. Seniai e, buvo ginčiamasi dėl lankstumo ir investicijų, jūs apie tai taip pat kalbėjote, kalbėjote apie tai, kad e, ekonomikos Europa nėra tokia svarbi, kokia svarbi yra vertybių Europa. Tačiau iškyla klausimas, kodėl mes visada turime kurti konfliktus. Galbūt e, turėtume įsisamoninti, kad vertybės bus ginamos tik tuomet, jei ES ekonomika bus stipri. ES tarptautinėje arenoje bus stipri taip pat, kai ekonomika bus stipri. Todėl galbūt reikėtų kartu pabrėžti e, tos bendrus dalykus. Šiandien kalbėjote apie Europos strateginių investicijų fondą. Taip, uh, Katainenas, e, komisijos pirmininko pavaduotojas, taip pat pabrėžė, kad mes privalome investuoti kuo daugiau Europoje, tačiau jis taip pat pabrėžė, kad reikalingos ir struktūrinės reformos, e, reikalinga užtikrinti nacionalinių e, biudžetų stabilumą ir reikalingi aktyvesni žingsniai valstybėse narėse. Buvo kalbėta apie lankstumą šiandien. Ministrė pirmininkė Renzi taryboje priimant dviejų ir šešių teisės aktų paketus buvo kalbama, kad kai kurios taisyklės negali būti pažeidžiamos. 60 e, procentų BVP privalo išlikti kaip sąlyga. Mes suvokiame savo atsakomybę, Ir manau, kad reikia nuolat kartoti, jog taisyklių keisti negalima. E, turime siekti, kad žmonės mumis pasitikėtų, todėl turime išlikti nuoseklus. Ponios ir ponai, visos kalbos šiandien paženklintos Paryžiaus įvykių. Todėl baigdamas noriu pabrėžti tai, kas mus, europiečius, jungia mus ženklinantis ryšiai turi leisti mums žygiuoti pirmin. Taip pat noriu pabrėžti, kas yra ta vakarų taip vadinamoji kultūra. Negalime leisti, kad e, ši kultūra e, būtų pakirsta kitų vertybių. Vakarų kultūra reiškia subsidarumą, e, reiškia tikėjimo laisvę, ir sangloda. Ir dėl tų vertybių kovosime ir ateityje. Dėkoju. Socialdemokratų frakcijos vardu, frakcijos pirmininkas Pitala. Prezidente Renzi. Ačiū. Pirmininkė. Liepos antrą dieną Savo sveikinimo kalboje jūs kalbėjote apie tai, jog didžiausias iššūkis yra atrasti europietiškąją sielą. Sekmadienį viešėjome Paryžyje ir Europos siela ten buvo milijonuose žmonių tie, kurie nori, kad mes užsibarikaduotume namuose, tie, kurie nori, kad statytume sienas, tie, kurie kursto baimę ir nesantaiką, gavo atsaką sekmadienį Paryžyje, kai milijonai žmonių išėjo į gatves. Jo labiau, kad Paryžiaus išpoliai yra ne tik išpoliai prieš e, kitokį kitokį mąstymą, tai išpoliai prieš europietiškasias vertybės. Niekas negali mums primesti to gyvenimo, kurio mes nenorime. Turime būti labai atsargus ir nepatekti į teroristų pinklės. Nuo rugsėjo 11 JAV nusprendė pastatyti daugiau kalėjimų nei mokyklų. Europiečiai neturėtų e, laikytis šios strategijos. Mes turime būti atviri, e, mūsų visuomenės turi būti atviros. Atrasti Europos sielą nėra tik retorinis šūkis. Tai reiškia, jog mes e, turime atkreipti dėmesį į paprastų žmonių gyvenimus, į jų baimės. Turime suvokti, kad žmonės nori gyventi laisvai ir laisvė yra vienas pagrindinių poreikių. Tuo tarpu taupimo politika lėmė, kad e, daug kur Europos Sąjungoje e, buvo prarastos darbo vietos. Atsirado nesaugumas. Liepos mėnesį, kai kalbėjote ministrą pirmininkę apie investicijas, daug kas šypsojosi. Tuo tarpu šiandien šį rytą e, komisijos pirmininkas kalbėjo apie tai, kad komisija patvirtins 315 milijardų strateginių investicijų planą. Mano frakcija kaip tik rengia pasiūlymą taip pat šiam planui įgyvendinti. Jūs kalbėjote ir apie lankstumą. Ir ironiškai Liepos mėnesį buvo vertinamos ir šios jūsų mintys. Šios mintys buvo vertinamos kaip Rencio kova su vėjo malūnais. Buvo keista, kad kažkas e, bando atsisakyti taupimo politikos ir daugiau dėmesio skirti investicijoms. Tuo tarpu šiandien pateiktas investicijų planas e, kelia pasididžiavimą. Būtent pirmininkaujanti Italija sugebėjo įtvirtinti mintį, kad tie kurie nori uždėti sankcijas valstybėms nenorinčiams įgyvendinti Bruselio plano, turi baimintis. Tačiau Mes e, daug ką pasiekėme. Pasiekėme, susitarėme dėl e, auksinės taisyklės, dėl Europos investicijų fondo bendrafinansavimo, buvo patvirtintas Junkerio planas ir visi šie dalykai be galo svarbus. Todėl, kad tos valstybės, kurių biudžetas neviršyje 3 procentų BVP, turi teisę pasinaudoti struktūrinių fondų lėšomis. E, tai revoliucinis e, pokytis. Aišku, kalbant su piliečiais, su privačiomis įmonėmis, e, kurie negali sauliaisti bendra finansavimo, kyla noras dar daugiau pasiekti. Tačiau turime matyti tai, kas jau pasiekta ir Pirmininkė Šolcai, noriu Jums pasakyti, pateikti tokį pavyzdį. Vaikas kažkada paklausė, ar įmanoma pasiekti žvaigždes. Um, ir senelis jam atsakė, kad taip, reikia tik tai pasilenkti ir tas žvaigždes pasieksime. Pirmininkaujantį Italiją įrodė, kad tai yra išties įmanoma. Dabar ECR frakcijos vardu pirmininkas Legutko. Premjerė Rensi, birželio mėnesį paklausėte, kaip atrodytų Europos Sąjunga, jei e, pasidarytume asmenukę. E, kažin kaip šiandien atrodytų Italijos pirmininkavimas, jeigu jūs pasidarytumėte asmenukę atsakymas, mano atsakymas būtų štai koks. Nedaug ką ten matytume, bet tai nestebėtina, nes nuo pat pradžių buvo aišku, kad e, jūs įgyvendinsite e, minimalistinę teisėkuros darbo tvarkę. Tai atspindi, tai apsprendžia e, tai, kad, situa kad dabar situacija po rinkimų. Noriu paminėti keletą pavyzdžių. Visų pirma, pinigų plovimas. Problema čia egzistuojanti yra ta, kad e, pasiektas susitarimas dėl direktyvos ne tik turėtų e, išlaisvinti, padėti žmonėms, kurie yra įstrigę biurokratinėme labirinte, bet taip pat nuspręsti, ką daryti su milijardais, kurie E, nuslysta į e, šešėlinį nusikalstamą pasaulį. Toliau, genetiškai modifikuoti organizmai. Netrukus e, tą klausimą nagrinėsime, kai kas entuziastingai vertina šį klausimą, kai kas labai atsargiai. Toliau, 2015 biudžetas. Iš tikrųjų, jums pa, pa, pavyko pasiekti susitarimo dėl šių metų biudžeto tačiau neapmokėtų sąskaitų e, kiekis išlieka didžiulis ir man atrodo jūs praleidote galimybę uh, prisimti atsakomybę dėl šios nebekontroliuojančią tampančios situacijos. Ketvirta, migracija e, e, viduržėmė jūros regione, čia jums uždėčiau pliusą. Penkta, diskusijos dėl transatlantinės investicijų sutarties. Italija pirmininkavimo metu draugės su taryba e, išslaptino kai kurias darybinės direktyvas ir galiausiai buvo viešai paskelbti komisijos teisiniai pasiūlymai galime teikti, kad informacija supanti šis, šias darybas yra skaidresnė. Ir man atrodo, kad žmonių būkštavimai išsklaidyti. Na, rašyčiau jums vidutinį pažymį, nežinau, ar jūs to patenkintas, bet bendrai pasiekti rezultatai yra neblogi. Sveikinu. Ačiū. Toliau ponas Verhofštat. Uh, Pone Renzi, kaip ir, kiti mane labai, kaip ir kitus mane labai nudžiugino jūsų euro entuziastiškas pasisakymas, nes žvelgdamas į Italiją ir vertinamas paskutinės nuomonės, nuomonio aplausas, matau, kad trys opozicijos, opozicinės partijos yra partijos pasisakančios prieš euro integraciją ir prieš eurą. Uh, Aš tikrai linkiu Jums pasiekti sėkmės įgyvendinant reformas Italijoje ir pristabdyti šį antieuropietišką judėjimą savo šalyje, nes Italijos mums reikia Europos Sąjungoje. Su panu Gots dirbome e, konkrečiai platesnėse sritise ir noriu padėkoti Džordžio Napolitano už jo e, milžinišką indėlį ir už tai, kad e, parodė kelią į ateitį. Vertinant Italijos pirmininkavimą, man atrodo, svarbiausias jūsų nuopelnas buvo tai, kad užbaigėte diskusijas dėl fiskalinės disciplinos. Man atrodo, kad galime daryti išvadas. Bet sakyčiau, kad tai yra tik tolesnio darbo pradžia, nes dabar mums reikia e, to strateginių investicijų plano. Ir, ponė Renzi, galiu papasakoti, ko mums dabar reikia, kad visos valstybės narės prisijungtų prie tos strateginio investicijų plano garantijų schemos. Valstybių narių dalyvavimas e, stabilumo pakte nėra toks aktualus. Todėl Būtent todėl svarbu, kad valstybės narės prisijungtų prie garantijų e, plano, lydinčio investicijų planą, kad jis būtų sėkmingas. Ir valstybės narės negali sakyti, kad tai ne, ne jų sritis, kad tai joms nerūpė. Struktūrinės reformos, apie jas buvo tik paskelbta, jos e, mūsų laukia artimiausioje ateityje ir taip pat mums reikia teisės aktų rinkinio dėl e, rinkų atverimo. Tik tai noriu išsakyti vieną kritinę pastabą dėl Italijos pirmininkavimo. Tai, kad nebuvo užbaigtos diskusijos dėl telekomų paketo. Na, būkime atviri, visi kalba čia apie investicijas, skaitmeninę erą, Google, reikia atsakymų iš šiuos klausimus. Nežiūrinti tai, 2015 vis dar nesugebame pasiekti valstybių narių susitarimo dėl skaitmeninės rinkos ir telekomų paketo, panaikinti tarp tinklinio ryšio mokesčius ir užtikrinti interneto neutralumą. Aš tikiuosi, kad per kitus šešis mėnesius e, bus pasiekta pažanga ir kad bus tas reikalingas postumis skaitmeninėje rinkoje. Toliau kairiųjų frakcijos vardu ponas Maltezė. Pone pirmininkė, sekmadienį Paryžėje milijonai piliečių e, privertė plakti Europos širdį. Ir čia ir vyriausybių vadovai buvo susivienyje ne tik Europos e, vadovai, bet ir kitų šalių. Ir mm, visi pademonstravo Paryžiaus gatvėse vienybę. Nėra geresnio recepto priartinti piliečius prie ES, kuris suvokiama kaip e, biurokratija. Daug sekmadienį buvo pasakyta žodžių, kurie gali tai pakeisti. Pirminkaujant Italijai pastaruosius šešis mėnesius matėme keletą žingsnių į priekį, tačiau taip pat matėme, kad šalis patirianti recesiją ir defliaciją negali taikyti e, fiskalinio kompakto pati. Todėl būtų gerai matyti, kad daugiau vyktų viduržėmė jūros e, senoje Romos imperijoje, siekiant e, geresnio vystimosi, geresnių santykių visoje viduržėmė jūros, visame viduržėmė jūros regione. Tai apgalėstauja, kad čia pažangos yra mažai, apgalėstaujame, kad yra didžiulis nedarbas ES ir per mažai čia daroma, kaip ir pačia Italijoje. Ponas Verhofštatas sakė, kad santykiai tarp Europos ir Italijos blogėjo dešimt metų dėl e, santykių su Vralskoniu. Tačiau dabar per paskutinius šešis mėnesius daug kas nepasiteisė. Ačiū toliau žaliųjų frakcijos vardu, ponia Harms. Gerbiamas kolegos ir kolegos, e, gerbiami pirmininkai, gerbiamas ministra pirmininkė Renzi. Manau, Jūsų pirmininkavimas nebuvo paprastas, jis vyko pereinamojų laikotarpių ir būtų neteisinga tikėtis daug iš jūsų. Aš galbūt e, būčiau tikėjusis, kad jūs atviriau kalbėsite apie programas, e, problemas, atsiprašau, ypač pastaruoju metu. E, vakar daug kalbėjome apie tai, kad mes visi turime padėkoti prancūzams už tai, kad jie e, suteikia tarsi naujas galimybės e, tam, tam, e, tai europietiškų vertybių eisenai. Jie tarsi nutėsi tiltą tarp piliečių ir politikų. Matuodama Italijos pirmininkavimo rezultatus, manau, kad būtų gerai iš naujo prabilti apie tai, kaip iš nepasitikėjimo gali gimti pasitikėjimas. Ne tik e, tarp žmonių, tačiau ir tarp politikų ir paprastų žmonių. Aš būčiau džiaugusis, jei jūs būtumėte prabilęs apie tai, kokį atsaką uh, ES vidaus reikalų ministrai matytų į nesenus įvykius. Aš pati mačiau, e, kiek daug informacijos Prancūzijoje buvo apie e, teroristus, apie išpolius. E, jaučiuosi labai nesaugi ir manau, kad tas seno modelio atsakas mano saugumo nepadidina. Manau, kad turėtume kalbėti apie naują atsaką privalome apie tai kalbėti. Ir kaip žaliųjų frakcijos atstovė žinau, kad grėsmė saugumui yra vienas didžiausių iššūkių apskritai. Jūs e, savo pirmininkavimo prioritetu e, parinkote e, migracijos, imigracijos temą. Ir tie um, Lūženos tanklaiviai, kuriais e, atvyksta migrantai į, prie Italijos krantų, um, simbolizuoja mūsų gebėjimą formuoti tą politiką. Ir Dublino pirmasis ir antrasis reglamentas rodo, kad mes likščiau dar nesugebame sukurti veiksmingos prieglopščio politikos. Graikija ir euras dar viena e, su, su saugumu susijusi e, tema Savo frakcijos vardu noriu dar kartą pabrėžti, kad aš netikiu, kad euras bus stabilus, neišdrysus politiniam elitui siekti ekonominės ir politinės Europos integracijos. Ne ponas Cipras yra Graikijos problema. Problema yra ta, kad mes likščiol nesugebėjome sukurti pasitikėjimo, kuris sukurtų Europos ekonomikos ir pinigų sąjungą. Ačiū toliau e, FDD frakcijos vardu, kalbės ponas Zulo. Prezidente Renzi. Seimi... Pirminkė Renzi, prieš e, pusę metų jūs čia sakėte, kad jeigu Europa e, pasidarytų asmenukę, tai pamatytų nuobodų, nu, nuobodų veidą. Tai gana tikslus ir jūsų pirmininkavimo apibrėžimas. Šiandien atrodo, kad kaip burtininkas dabar e, ištrauksite kiški iš skribelės, e, staiga bus biudžeto lankstumas ir taip toliau ir taip toliau, tačiau dėja atrodo, kad iš to, ką išgirdome, tas sustarimas bus tik tai minimumas, ko buvo galima tikėtis iš jūsų pastangų, tai yra investicijų, padėti vykdyti programas. Tai yra toli gražu, ne tas, ką girdėjome e, iš jūsų lūpų Liepos mėnesį. Neišvengiamai susidurime su faktu, kad e, Tas pusmetis buvo neišnaudotų galimybių pusmetis. Imdamas vadovauti tokiai svarbiai institucijai turi atiduoti viską e, tam darbui, kad padėtum visiems. Kitaip yra, tai yra laiko švaistimas. Taigi tai buvo neišnaudota galimybė mm, jūsų mokinę Mogerinį e, prastumint į e, komisijos darbą galėjome gauti e, portfelį, kuris būtų kažkas reikšmingesnė, nes Mogheriniai nepavyko netgi tų italų e, jūreivių iš Egipto sugražinti. Per pastarai pusmetį nepamatėme jokių konkrečių realių priemonių. Italijoje 43 procentai jaunimo neturi darbo, o bendras nedarbas sudaro 14,4 procento. Tai buvo prarasta galimybė sureaguoti į bendrovių prašymus apginti pagamintą Italijoje ženklą. Jūs nepasinaudojame jokiamis galimybėmis, kurias teikia pirmininkavimas energijos veiksmingumo, e, taupimo sustarimai. Taip pat buvo prarasta galimybė ūkininkai pakliuvo į biotehnologijų gigantų rankas, tai vėlgi prarasta galimybė e, pradėta programa e, trišakis, e, traidant, tačiau tai yra taip pat pademonstruoja, kad valstybės narės nesugeba sureaguoti. Transatlantinės investicijos sustarimas yra slapta darbo atvarkė, tiesiog ji nieko neduoda mūsų ekonomikai. Žinau, kad jums pirinkė patinka asmenukių idėja, tačiau nepaisant e, jūsų norų pamatyti šypsenos, mes matome tiesiog e, susiraukusi veidą. Ačiū. Das Wort hat äh, e, der Toliau neprisijungus atstovas ponas Salvini. Vabbè, faglielo fare. Questo. Grazie, prezidente. Ačiū, pirmininkė. Italijos pirmininkavimas e, susilaukė prieštaravimo ne tik iš Šiaurės lygos, visas, visa ši salė jums prieštarauja dėl to, kad sakoma, jog Italijos pirmininkavimas nebuvo sėkmingas. Daugelis, nemažai piliečių e, žiūri šį posėdį per televiziją ir mato, kad pusė šios salės yra tuščia, o mane matydami pamatys, kad aš sakau, kad šešis mėnesius mes plepėjome ir netgi e, Rencio pakalikai nedaug e, laiko skyrė paremti jo iniciatyvas. Pažiūrėkite, kokia tuščia ta salė. Pažvelkite į 80 puslapių Italijos planų ir politikos. Tai, jūsų, tai buvo jūsų programa, o dabar 80 puslapių aprašo tai, ką jūs padarėte. Tačiau ką matome tikrovėje? Matome, kad euras žlunga, niekas jau dėl neabejojame, matome rekordinį nedarbo lygį, nieko čia nedaroma, nieko nedaroma bendrovėms, bendrovų labų, nieko nedaroma dėl e, pagaminta Italijoje idėjos, e, dauguma prekių atkeliauja iš Kinijos, kitos direktyvos kelia didžiulius problemas įvairiose sektoriuose, taigi ką jūs padarėte? Nieko. Ūkininkai, ūkininkų išgyvenimas e, patiria grėsmę dėl ryžių iš Kambodžos, bendrovės užsidaro Europoje ir niekas nieko nedaro. Net e, ir Šiaurės Afrikoje niekas negerėja, E, Italijos e, jūreiviai laikomi suareštuoti e, ilgiausią laiką, jūs nieko nedarote. Tai ką? Ką galime viržmę jūrą vadinti Mare Nostrum, mūsų jūrą, tačiau ką jūs padarėte? Nieko. Ką padarėte Rusijos? Nieko. Jūs nuvykote, nuvykote į Paryžių, bet na, nuvyko daug žmonių. Kas iš to? Jeigu norite veikti prieš islamo fundamentalistus, reikia dirbti kartu su Rusija ir kitomis šalimis. Pažvelkime į 11 jūsų programos puslapį. Jūs sakote, kad norite atnaujinti dėrybas, e, kad priartintumėte Turkiją prie Europos. Čia irgi nieko nepadarėte. Gerai, kad bent niekas nepablogėjo šioje srityje. Man atrodo, kad e, tikėkime, kad po Italijos bent kažką padarys Latvija. Ačiū toliau. Panas Rolis. Vienintelis dalykas, kuris pateikė konkrečius rezultatus, buvo komisijos pirmininkas. Jis kalbėjo apie e, tai, kad reikia ieškoti konkrečių rezultatų, gelbstint bankus, e, teikiant e, investicijų planą ir jis tai padarė. Tuo tarpu pirmininkavusios Italijos ministras kalbėjo apie tai, kad geriausia būtų, jei pakeistume kryptį, tačiau niekas neįvyko. Likščiol vykdyta politika buvo pasitikėjimo, augimo ir stabilumo politika tos sprendimus, e, e, sprendimus dėl dviejų ir šešių teisės aktų paketo mes prieimėme kartu. E, ėjome žingsnis po žingsnio, stebėdamas Ispaniją ir Airiją. Matau, kad Reformos pasiteisino, tiesa, kai kuriuose valstybėse jos nepasiteisino, tada, čia, tada reikia kelti klausimą, kodėl taip įvyko. Negalima staiga imti ir atsisakyti visko. E, supaprastinti stabilumo kriterijus, e, ieškoti naujų struktūrinių reformų, leisti valstybėms nesilaikyti savo įsipareigojimų. Manau, kad neturėtume e, žengti tą linkmę. Turime panagrinėti, ar patys žmonės jaučia, kad ekonomikos auga. Nemanau, kad tas augimas e, priklauso nuo programų. Manau, kad pasitikėjimą lemia tai, ar laikomasi prisimtų įsipareigojimų. Todėl aš tikėčiausi tokių pačių įsipareigojimų laikymosi iš tarybos, komisijos ir valstybių narių. Royal, you. You to... Pone Roili, ar norėtumėte atsakyti klausimą pagal mėlynosios kortelės e, procedūrą? Ponas Eterč. Labą dieną, gerų naujų metų visiems. Ar pritarėte man, kad e, ponas Renzi šiandien tiesiog pasišvaistė idėjomis ir arogantiškai kalbėjo apie tai, kam žmonės priešinasi. Arba galbūt aš esu vienas iš tų brutų, kurie neturi galimybės demokratiškai pasisakyti. Galbūt mes turėtumėme susiprasti ir nelysti prie tų apsišvietusių išsilavinusių, e, kurie bando mus mokyti. Kolega, manau, kad Italijos pirmininkavimas davė rezultatų keletą. E, tačiau tas šūkis apsigręžti man neprimtinas, aš tai pasakiau, ar tai yra skirtumas. Tačiau iš to niekada netaps bendras um, politikų pasmerkimas. Jūs to nepasieksite. Ferreira. Obrigada, sė... Toliau, ponė Ferreira. Pone pirmininkė, e, komisijos pirmininkė Junkerį, ponė Renzi, Italijos pirmininkavimas bus prisimintas dėl daugybės iniciatyvų uh, bankų e, gelbėjimo, rekapitalizacijos srityje, taip pat ir dėl to, kad Italija nepristigo drąsos e, ir pateikė įtraukė į politinę darbo tvarkę gyvybiškai svarbius Europos projektui ir Europai klausimus. Viešųjų sąskaitų disciplina, e, taip pat ekonomikos gelbėjimas, užimtumo sėkimas reiškia apsprendžia strategijų investicijų būtinybę. Tai nėra banalūs dalykai, nors iš pirmo žvilgsnio jie tokiais gali pasirodyti. Italija pirmininkavimo metu ėmėsi šių klausimų ir tai buvo polit, svarbiausių politinių diskusijų temos, kalbant apie Europos ateitį. Turime naują komisiją ir naują parlamentą. Europa vis dar įstrigusi E, deflacijo, de, vis dėlto susiduria su deflacijos rizika. Italija pirmininkavimo metu neužtikrino to tokios teigiamo sukretimo, kuris būtų pastumėjęs Europą priekin, tačiau po e, aklo, aklų taupimo strategijų mus, kurios mus tuvė į nevilti. Pirmininkas Renzi, pradėjo, premjeras Renzi bent jau pradėjo kalbėti apie tai, kokia kryptimi Europa turi eiti ir e, parodė tą kryptį. Dar niekas nėra nuspręsta, bet bent jau pradėjome apie tai kalbėti mes turime prisimti atsakomybę už tai kolektyviai, ne tik savo šalise. Dabar turime kalbėti apie, pradėti kalbėti apie Europos architektūros silpnasias vietas, taip pat e, bendros valiutos aspektus. Aš tikiuosi, kad pirmininkavimą perimanti Latviją e, nepamirš šių klausimų. Ir aš tikiuosi, kad Italija taryboje ir toliau sieks e, šios darbo tvarkės įgyvendinimo. Europai reikia Italijos. Piliečiai atstovaujami šiame parlamente nori vilties. Ir apie tai ir kalbėjome, kalbėdami apie Europos sielos paieškas. Ačiū. Toliau žodis ponui Jakovčičiui. Norėčiau visų pirma pasveikinti Italiją pirmininkavusią taryboje. Norėčiau pasinaudoti šią galimybę, ponė Renzi, ir padėkoti Jums už tai, kad e, inicijavote e, viena, vieno Europ, vienam Europos regionų reikalingą strategiją, Adrijos jūros strategiją. Keturios šalis - Italija, Slovenija, Graikija. Tuo džiaugiasi ir šalis, kurios yra Palijonijos Adrijos jūra, bet nėra ES narės, taip pat yra labai patenkintos. Ir aš raginu, pirmininkė, Italiją per kitus porą metų įgyvendinti šią strategiją, nepamiršti jos, nes jeigu jūs to nedarysite, ji nebus iš tikrųjų gyvendinta. Balkanų regionas labai daug tikisi iš šios strategijos ir mes tikimės jūsų aktyvaus e, dalyvavimo ją įgyvendinant. Ačiū. Toliau žodis ponui Forensai. Ačiū, ponė pirmininkė. Siūlau nebekalbėti apie asmenukės. Iš tikrųjų, tai yra tik tai dūmų uždanga ir retorikos priemonė. Galima kitaip viską pasakyti. E, galbūt reikėtų atsisakyti tokių narcisistinių palyginimų. Nepamirškime jaunimo, jaunosios kartos Erasmus programos, jaunųjų telemachų. Pasiūlykime Europai tai, ko ji nusipelno. Mums reikia augimo. Junkerio plane kalbama apie augimą. Lankstumas taip pat turi būti užtikrintas, reikia paisyti sutarčių nuostatų, nepamiršti augimo ir stabilumo pakto, tačiau e, transatlantinė investicijų ir, prekyb, ir, ir mm, partnerystės sutartis gali pasikesinti į demokratiją, pakenkti jai ir, ir dėl jos dar daugiau žmonių gali tapti bedarbiais. Uh, šimtai tūkstančių žmonių Europoje praranda viltį, nes jie mato, kad jų darbo vietos neapsaugotos. Daugybėje šalių žmonės išeina į gatves. Pažvelkite, kas vyksta Graikijoje ir Italijoje. Neįmanoma kalbėti Europ, apie Europą, ne, nekalbant apie tai, kad Graikija gali būti išstumta iš mūsų žemynų. Aš tikiuosi, kad mūsų laukia geresni laikai, geresnė epocha. Ponas Lamasiur, Pone tarybos pirmininkė, būdamas prancūzas, norėčiau padėkoti Jums už dalyvavimą Prancū, Prancūzijoje, Paryžioje įvykusiose istorinėse demonstracijose ir, ir padėkoti Jums už Jūsų įkvėpimo žodžius. Pone tarybos pirmininkė, mes prisijungėme prie Jūsų, kai sakote, kad per praėjusi pusmetį Europoje pasiekėte reformų įgyvendinimo, o Man atrodo, kad e, mano vyriausybė, mano šalies vyriausybė galėtų e, e, pavyzdžių laikyti Italijos vyriausybę. Viskas buvo ne tik žodžiai, kai buvo kalbama pradžioje. Norėčiau pakomentuoti keletą dalykų dviprasmiškų dėl biudžeto. Taip, ES turi 2015 biudžetą, tačiau neapmok nereikėtų sąskaitų kiekis, neleis komisijai e, imtis naujų politinių planų šiais metais. Toliau, jūrų kontrolė e, Viduržėmio jūros regione. Mes džiaugiamės italų e, jūrininkų drąsa gyvendinant Mare Nostrum operaciją. Toliau bus Tritono operacija, tačiau Tritono operacijai lėšų neskirta ir ji nebus tokia veiksminga gelbėdama žmonės ir valdydama migracinius rautus. Būtent todėl kad lėšų problemos sprendimas tiesiog nukeltas ateičiai. Pone Lamasiur, yra du klausimai jums pagal mėlynąją kortelę. Jeigu sutinkate, pone, ponas Koburn ir ponia Mori, jums noriu žodžiu klausimus. Prašau, turite pusę minutės. ar jūs nesutinkate su manimi, kad Italijos pirmininkavimas bus prisimintas tik dėl dviejų dalykų e, - euro žlugimo, kalbų apie Graikijos ir Italijos pasitraukimą ir Luxemburgo skandalų. E, Luxemburgo skandalą, kuris, aps, kuris apsunkino šį pirmininkavimą. Kurį klausimą jūs norėjote užduoti? Pone Moje, žodis jums. Jūs kalbėjote apie tai, kad jūs e, įkvėpė Italijos pirmininkavimas. Ar jūs taip pat įkvėpė ir e, skandalai Italijoje, Expo Milane? E, mafija ir kitos grupuotės, e, jų e, nusikaltimai nėra tyriami. Daug korumpuotų asmenų Italijoje vis dar veikia nebaudžiami. Ar jūs tai įkvėpė sveikinu? Euh, Ačiū abiems klausimų autoriams noriu pasakyti, kad aš nesu Europos federalistas, skirtingai nei jie. Ir aš manau, kad tai, kas įvyko Graikijoje, Luksemburge ar kitoje ES šalyje per e, pastarąjį pusmetį, e, nėra ES atsakomybė ar Italijos atsakomybė, bet Tai yra kiekvienos konkrečios valstybės reikalas. Ir taip pat norėčiau pasakyti, atsakydamas galima kritiką, kritikuojant Italijos politiką, me, apie tai turime kalbėti ne čia, e, čia Europos parlamente dalyvaujant e, Italijos premjerui. Ponas Gualtieri toliau. Ačiū. E, Pone Junkeri, jūs pripažinote, kad buvo priimti labai svarbus sprendimai, taip pat bus priimti sprendimai dėl investicijų plano ir dėl komunikato, dėl e, lankstumo. Būtent pirmininkaujantį Italiją yra šių iniciatyvų iniciatorė. Ir tik provincionaliai Mastant ir norint kurstyti e, tarp e, frakcijų nesantaiką, e, šiuos pasiekimus reikėtų neikti. Iš tikrųjų, pirmininkaujanti Italija pasiekė labai didelių rezultatų. Ir būtent komisijos priimamas komunikatas apribos lankstumo taisyklės Tuo tarpu praėjusiais metais ekonomikai buvo padaryta didelė žala dėl to, kad lankstumo taisyklių nebuvo laikomasi. Mes visada siekiame, kad Europos parlamentas būtų labiau įtrauktas į sprendimo prieimimo procedūras. Ir e, mes manome, jog reikėtų um, daugiau Europos parlamento balso ir kad tai buvo pasiekta, yra Italijos pirmininkavimo nuopelna. Ar atsakysite į klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą? E, tačiau pabrėžiu, kad reikia pateikti klausimą pagal šią procedūrą. E, tuo metu neišsakomos jokios poleminės mintis ir ponė Bizata dabar suteiksiu žodį. Taip jūs kalbate apie apčiopiamus rezultatus. Aš žinau, kad Italijos skola padidėjo, išaugo nedarbas Ar jūs e, susidūrę su tais duomenimis? Jūs kalbate apie e, piliečius, jūs kalbate apie įmonės. E, kas jums leidžia būti tokiu optimistu? Manau, kad Italijoje to optimizmo nebėra. Baikime kalbėti optimistiškai, todėl kad turime kalbėti apie problemas, kurias sukūrė būtent šis parlamentas. Ačiū. E, matau, kad mūsų debatai krypsta į nacionalinį lygmenį ir manau, kad e, situacija Italijoje yra tokia dėl e, vidaus politikų sprendimo. Šį pusmetį buvo padėti labai svarbus pamatai, o dabar Laukiame komunikato, kuris toj bus patvirtintas ir kuris leis mums pasiekti naujų revoliucinių rezultatų. Aš tikiu, kad mums pasiseks dabar padėti tą pamatą, kuris leis Europai pasukti visiškai kitą kryptimį. Tai yra politinė sėkmė. Ačiū. Pone pirmininkė, noriu padėkoti ponui Renci už tai, ką jis sugebėjo pasiekti per pastarąjį pusmetį. Jūsų darbo atvarkė buvo ambicinga, e, finansinė krizė vis dar kankino visą vakarų pasaulį. E, buvo išrinktas naujas parlamentas, nauja komisija. Aš noriu pabrėžti du dalykus, kuriuose buvo galima pasiekti daugiau, ypač jums, kaip ir mininkaujančiai valstybė. Pirmiausia, dėl skaitmeninės bendros rinkos. Gifer Hofštadas taip pat kalbėjo apie tai. O antras rytis, e, galbūt už, didžiausia užduotis, tai yra su klimatu susiję tikslai. E, taryba sumažino ambicingus Europos parlamento numatytus siekius siekius. Tačiau tai e, jūsų pasirinktas kursas reiškia, kad mes galbūt prarasime um, stiprybę ateityje ir jūs e, turite, turėjote atsižvelgti į tai, kad būtų kuriama tokia aplinka, kuri būtų palanki ES įmonėms ir verslui. Ar jūs priimsite klausimą pagal Milinosios kartelės procedūrą? Pone Gardinė, žodis jums. Gardinė. Ačiū. Pane pirmininkė, jūs kalbėjote apie tai, kad dėl aplinkosaugos srities jūs nepatenkintas, ar numatote kokios nors reformas? Ačiū už klausimą. Kalbant apie žalę politiką, aš esu tas, kuris tiki, kad ateitis yra žaliame kelyje, todėl kad e, Tokia politika reikštų augimą ir kitose srityse. Tuo tarpu pirmininkaujant Italija tam neskyrė dėmesio, manau, kad buvo galima pasiekti daug daugiau. Naujasis parlamentas, nauja komisija. E, Ir aišku, reikia turėti omenyje ir um, dėl finansinės krizės uh, neprimtus sprendimus. Pane Gardinė. Visiems aišku tai, kad nepaisant tos geros uh, valios mes nesame sužavėti uh, E, pirmininkavusios Italijos darbais. E, mes jau pripratome tikėtis konkrečių dalykų. Būtent čia šiandien kalbame apie labai tikrus dalykus. Tuo tarpu jūs savo e, kalboje liejote daugelį gražių žodžių, kalbėjote apie ateitį, apie saugumą, apie drąsą, tačiau manau, kad jūs e, galbūt pamiršote, jog turėtumėte kalbėti apie rezultatus. Būtų naudinga, jei būtume sulaukę konkrestesnės informacijos, gal ta informacija įsisklaidė jūsų pranešime. Europos semestras taip pat turėtų būti susijęs su konkrečiais rezultatais. Uh, būtume tikėjęsi, kad jūs pateiksite konkrečią ataskaitą, kuriuose srityse, kas apčiuopiama pasiekta ir kas nepasiekta. Juo labiau, kad mūsų e, pilietės ir piliečiai taip pat būtų tikėjęsi labiau apčiapiamų rezultatų, tačiau nieko konkretaus jūs nepasakėte. Taip pat neužsiminėte apie tai, kaip e, būtų galima uh, E, spręsti e, konkrečias e, opes problemas, kaip kovoti prieš um, islamistų išpolius. Prieš šešis mėnesius pradėjome kelionę O jūs dabar kalbate kaip mažas berniukas, kuris e, kartu su mama žvelgia tolin į horizontą, tačiau galvoja, kad um, konkretūs darbai priklauso kažkam kitam. Aš leisiu atsakyti tik į vieną klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą ir noriu paprašyti, kad um, keltumėte klausimus, o ne išsakytumėte savo mintis. Pane Gardinė, ir atsakysite į klausimą po nu, Bresa. Ačiū. Noriu pateikti klausimą poniai Gardinė. Mes e, nuolat kartojame, jog didžiausias mūsų tikslas paskatinti augimą Europoje. Augimas susijęs su investicijomis. Ir investicijos nėra tik Junkerio plane. Kalbant apie auksinę investicijų taisyklę, um, ją ja, tiesiogiai ir netiesiogiai turės e, taikyti valstybės narės. Būtų galima tikėtis konkrečių rezultatų. Kokiu rezultatų jūs laukėte pastaraisiais mėnesiais ir ko konkrečiai manote, kad nebuvo įmanoma pasiekti? Pane Gardinė, manau, kad e, Tai mūsų bendras siekis ir buvo kalbėta apie tai, jog visi dirbame kartu. Tačiau dar prieš pirmininkaujant Italijai, prieš Dublino kongresą, EPP jau pateikė labai konkretų planą. Mes nieko nesužinojome, kaip tas planas buvo įgyvendinamas Italijoje. Pirmininkas e, galbūt minėjo apie tai, komisijos pirmininkas apie tai kalbėjo, tačiau ne tarybos pirmininkas. Ponas Leifridas. Ačiū, pane pirmininkė. Ministra pirmininkė įdomiais laikais perėmėte pirmininkavimą, pūtė stiprus vėjas ir buriuotojai tikriausia žino, kad tas e, vėjas yra geras. E, tuo tarpu vieni buriuotojai kelia bures, o kiti bando išvengti to vėjo. Vis dėlto didįjį um, Europos laivą labai sunku valdyti burėmis. Ir pirmininkaujanti Italija tai patyrė. Labai ilgų laivų reglamentas buvo svarstomas jūsų pirmininkavimo metu ir per trumpą laiką buvo sugebėta pasiekti tokį rezultatą, kuris tenkino visus. Aš nesuprantu tų kolegių ir tų kolegų, kurie visai nedalyvauja tame darbe, kurie čia kairėje tiksliau, vertėjas prašo dešinėje, sėdi ir viską kritikuoja, nedirbdami. Jų nesuprantu, dėkoju. Ingstrom. Tak, herr talman. President Juncker. Pana Vikstrom, pirmininkė Junkerį, m, mm, norėčiau šią progą padėkoti Italijos pirmininkavimui, už Italijai pirmininkavimą dirbus, dirbus puikų darbą įvairiose sritise. Po to, kas vyko e, Prancūzijoje pastarosiamis dienomis, e, atrodo, e, neverta nekalbėti apie tokius dalykus, kaip pagaminta Italija ar kažkas tai panašaus. Manau, kad sąjungos stiprybė yra susidalėti, sudoroti su įvairiais iššūkiais. Kaip pranešėja dėl prekės ženklo Europoje, aš dirbau daug, kad E, to tikslo pasiektume. Ir aš noriu e, pasakyti, kad mums jūsų e, darbo dėkų pavyko išspręsti šį klausimą. Piliečių Europa turėtų padėti apginti žodžio laisvę, atvirumą, skaidrumą. Manau, kad pagrindinės laisvės yra didžiausias, stipriausias Europos pamato akmuo ir mes e, turime e, tuo remtis ir ateitie. Ačiū toliau, ponas e, Degrandės Paskal. Ačiū pirmininkė. Matau, kodėl E, sakoma gerų dalykų apie Italijos pirmininkavimą, įvertinant jos rezultatus. Ekonominė prasme viskas e, sakėsi pakankamai neblogai, matome, kad augimas šiek tiek atsigavo, atsigauna, bendradarbiavimas padėjo šitą pasiekti, pavyzdžiui, Ispanijoje. Junkerio planas parems tai e, ką mes vertiname kaip e, gana sėkmingą ateitį. Yra sustarimų dėl Europos dangaus, užsienio politikoje daug dėmesio buvo skiriama Ukrainos krizai, aišku, ir teroristiniai išpoliai neseniai parodė, kad mums reikia stiprinti laisvės saugumą ir taikos sritį. Manau, kad e, prioritetinės sritis yra keleivių duomenų klausimas. Tam, kad garantuotume laisvę, negalime pamiršti saugumo ir e, stiprinimo. E, saugumas yra labai svarbus tam, kad galėtume pasinaudoti savo laisvę Europoje. Ačiū. Toliau ponė Senhalova. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Italija perėmė pirmininkavimą tuo metu, kai vyko pokyčiai ES institucijose. Turime dabar naują parlamentą, naują komisiją. Turime naujus ES lyderius. Italija pirmininkavimo metu šį perinamąjį laikotarpį įveikė pakankamai gerai, vykdydama savo prioritetus ir vykdama nebaigtus darbus, kaip pranešėja dėl naujos nelaimių naujo pagalbos numerio, telefono numerio e, Europoje srityje, turiu pasakyti, kad mums pavyko pasiekti sustarimą tarp parlamento ir valstybių narių, o tai yra gerai ir e, Europos žmonėms. Todėl noriu pasinaudoti šią progą ir pasveikinti Jūs, e, ministrė pirmininkė, pasiektais rezultatais. Ačiū, ponia Gabriel. Ačiū, ponia pirmininkė, ministrė pirmininkė, komisijos pirmininkė. Prezidentavimo pabaigoje manau, kad galime pasveikinti pirmininkaujančią šalį dėl e, sėkmingo demokratinio perėjimo e, Europos institucijose. Ir noriu paminėti keturis prioritetus. Pirmiausia, e, migracijos srautų e, sprendimas e, ir hartumo proceso patvirtinimo. Daugiau sinergijos tarp e, migracijos politikos ir išorės politikos yra gerai, tai yra teisinga kryptis tam, kad pamatytume tikrą migracijos diplomatiją. Tačiau man daug abejonių kyla dėl tos trišakio programos, nes e, pinigų e, reikia skirti daugiau šiai programai. Kai dėl e, laisvės, teisingumo ir saugumos ryties, tai aš suprantu, kad Šengenas vis dar lieka uždarytas e, Bulgarijai ir Rumunijai, nepaisant to, kad mes atitinkame techninius kriterijus. Ir šis blokavimas negali tęstis e, ilgiau. Pietų srautas. Pietų e, strategija turi būti mūsų integracijos politikos dalis, kuri leistų mūsų, mano šaliai, Bulgarijai, paremti Europos projektus, kad abi pusės galėtų turėti naudos tiek pietų, tiek rytų viduržėmė jūros e, e, rajonuose. E, labai gerai, kad konferencija Romoje buvo sėkminga, tačiau gaila, kad moterų klausimas dėl moterų darbo e, įmonių valdybose nebuvo sėkmingai išspręstas. Ponas Tarabela, ponė premjerė, Renzi, kaip minėjo ponas Junkeris, jums teko nelengva užduotis dėl 2014 ir 2015 biudžeto. Džiaugiuosi jūsų norų prioritetizuoti augimą ir darbo vietų kūrimą. Sakyčiau, kad e, vertinant jūsų darbą, e, buvo du sudėtingi klausimai. Tai, e, tai kad ES institucijos pradėjo darbą po rinkimų e, tik tai Liepos 1, ir, tik, o tikrasis darbas prasidėjo lapkričio pabaigoje ir todėl nukentėjo darbo tvarkė. Ir antrąjį metų pusmetį e, pirmininkaujančios valstybės visada susiduria su ta pačia problema. Po vasaros tenka įsibėgėti, o du vasaros mėnesiai lie, Liepa ir Rūpiutis yra savotiškas trūkumas. Todėl siūlyčiau pirmininkavimą padaryti, perkelti į pirmininką nuo, nuo lakučio pirmos ir padaryti trimėnesinį. Toliau, ponas Salinė. Ačiū pirmininkė. Pirmą kartą esu išrinktas Europos parlamentą ir klausydamasis diskusijų, manau, kad kad, kad visos jūsų mintys, pasisakymai ir, ir viskas, buvo aptarta viskas, ką, ką jūs padarėte ir ko nenuveikėte. Sakyčiau, šiek tiek stumė į nevilti. Daug buvo kalbėta apie tai, ko jums nepavyko pasiekti. Tačiau e, reikia juk pripažinti, kad investicijų planas patvirtintas ateičiai skirta daugiau nei 300 milijardų eurų ir tai yra geras dalykas. Taip pat buvo e, komentuoti tie įsipareigojimai ir pažadai, kurie nebuvo gyvendinti. Tačiau noriu akcentuoti, kad daugybei tų įsipareigojimų reikalingos strateginės investicijos, kad tie projektai prasidėtų. Pavyzdžiui, reikia investicijų į geležinkelius, kad galima mm, būtų dirbti ir tie, kurie yra už tai atsakingi, turi daug darbo. Todėl turėtume ne tik kalbėti, bet paskatinti konkrečius pokyčius vietoje. Tai būtų paspirtis daugeliu šeimų. Deja, ši plenarinių posėdžių salė dažnai yra pustuštė, kaip ir dabar. Ir mes esame dažnai dėl to kritikuojami, bet teisingai. Reikia pripažinti, kad, kad mūsų politika turi mm, remtis konkrečia struktūra, o gyvename krikščioniškų ir judėjiškų vertybių visuomenėje. Būtina tas e, vertybės ginti. Pone Salinė, ar atsakysite į klausimą pagal Melinosios kortelės procedūrą? Ponas Vali. Ačiū pirmininkė. Trečią kartą pakėliau mėlyną kortelę, manęs anksčiau nepastebėjote. Noriu paklausti, pono Salinį, jūs esate naujas Europos parlamento narys, tačiau esate partijoje, kuri palaiko stabilumo ir augimo paktą. per pusmetį ponas Rensi nesugebėjo pakeisti augimo ir stabilumo pakto ir fiskalinios drausmės sutarties. Ar jūs manote, kad Italij, italai pakels tą naštą, kuri jiems yra užkeliama? Ar jūs manote, kad ji yra tvari? Žodis ponui Salinį, prašau. Ačiū. Aš kaip politikas dirbau e, regionų ir vietos lygmenių ir aš žinau, koks yra stabilumo ir augimo pakto poveikis. Problemų iškyla tik tuomet, jei neturi alternatyvios struktūros, kaip e, panaudoti valstybės administravimo, valstybės aparato administravimo išlaidas. Mes turime ne bandyti apeiti augimo ir stabilumo paktą, bet jį pertvarkyti, kad jis būtų praktiškiau pritaikytas ir turėtumėme remtis konkrečiais ir praktiškais pasiūlymais to siekdami. Pirmininkas. Posėdžio pirmininkas gali nuspręsti, ar suteikti galimybę užduoti klausimą pagal mėlyną kotelę ar ne. Jūsų frakcijos kiti nariai jau turėjo galimybę tai padaryti, todėl nusprendžiau, kad jums nesuteikti tokios galimybės, kuomet tą kortelę kelite anksčiau. Ponas, ponas Danti. Ačiū pirmininkė, ponė tarybos pirmininkė, ponė Junkerį. Šeši Italijos pirmininkavimo mėnesį ką tik baigėsi. Ir tai buvo Europos politikos takoskiros momentas. E, galime naudotis sumaniu lankstumu, numatytos investicijos augimui. Tai yra Europos politikos darbo atvarkės punktai. Viduržėmio jūroje yra jau ne tik Italijos laivų, yra ir kitų šalių laivų. Tai pakeitė politinį peizažą. Ir taip įvyko ne tik dėl rinkimų, bet ir dėl to, kad Vitalija pirmininkavimo metu nusprendė imtis šių veiksmų. Turime pastumėti šį procesą priekin, kurio dėka sukurtume bendryją, su kuria pasaulis labiau skaitytųsi ir, ir kurioje augimas būtų paremtas e, realia ekonomika. Pastaraisiais mėnesiais matėme, kad tik užtikrindami daugiau Europos sugebėsime atremti iššūkius, kurie mūsų laukia ateinančiais metais. Pirmininkė, tai, ką visi turėjome galimybę stebėti sekmadienį, Europos vadovai e, buvo susirinkę drauge ir tai ta, labai svarbus politinis momentas. Turime ne tik kalbėti, turime veikti. Toliau ponas Zala. Kolegos, kalbėdami apie Italijos pirmininkavimo rezultatus, neturime pamiršti, kad pastarėjai šeši mėnesiai e, pasiūl, iškelia daug, daugiausia iššūkių užsienio politikos srityje, nuo Rusijos agresijos Irake iki e, Sirijos. E, visa tai keičia e, politinį žemėlapį. Italijai pirmininkaujant buvo pasiūlytas labai geras atsakas. Mums pa, pavyko sustarti dėl veiksmingo sankcijų paketo reaguojant į Rusijos e, nes, nesiliau, nepaliaujamus tarptautinės teisės pažeidinėjimus pietinėje kaiminystėje keletas ES narių, taip pat ir Italija, prisijungė prie tarptautinės koalicijos nukritos prieš islamo valstybę, e, kurios tikslas už, užtikrinti, kad jos žengimas priekin būtų sustabdytas. Taip pat Italija reagavo į migrac, migracijos rautų krizę viduržėmio jūros regione, trišakio operaciją. Ir galime daryti prielaidą, kad ir pietinėje ir rytinėje es kaiminystėje situacija yra šiek tiek stabilesnė nei vasara. Užkirtome kelią blogiausiam scenariui ir už tai Italija nusipelno pagirimų. Dabar pasisakymai pagal procedūrą prašau žodžio. Daugybė kolegų nori pasisakyti, tačiau prašyčiau kolegų, kurie Sutiksiu keturių kolegoms, kurie pirmą kartą kalbės savo frakcijų vardu. Ponas Jūrė. Dėkoju, pane pirmininkė. Nuo vakar čia girdėjome, šiandien beje taip pat, e, Daug gražių žodžių buvo išsakyta Europos solidarimui, tačiau tuomet, kai mūsų žemdirbiams reikėjo solidarumo, kai juos palėtė Rusijos embargas, Mūsų solidarumas ir mūsų parama pasirodė tik 10 procentų. O kaip tik tokiose situacijose, kai valstybės e, siekančios saugumo visai Europos Sąjungai turi, turėtų būti remiamos. Turime parodyti, jog mes pasirengę priimti tokius iššūkius. Todėl ateityje aptardami rezultatus, turime pasiekti, kad būtume pasirengę sustiprinti pagalbą saugumo siekiančioms valstybėms ir būti lojalūs mūsų bičiuliams. Pone Silvija Kosta, ačiū pirmininkė. Ministra pirmininkė, manau, kad Italijos pirmininkavimas buvo labai svarbus politinė prasme, e, diskutuojant dėl 20 metų darbo tvarkės, dėl institucinio perėjimo Europoje. Parengėme investicijų planą, kurį e, dar kartą patvirtino ką tik ponas Junkeris ir visą tai vyko didelę dalimi Italijos pirmininkavimo darbo dėka. Taip pat e, turime įspirvom dėl lankstumo švietimo, kultūros, audiovizualinės politikos, tai yra labai svarbu ir aš džiaugiuosi tuo, kas nuveikta kultūros srityje. Jaunimo kultūros ir sporto reikalų ministro. Tai yra puikus darbas ir manau, kad pasakite svarbių dalykų. Švietimas yra vienas iš svarbiausių prioritetų e, ir jis nuspelno tokio dėmesio. Labai svarbu, kad ministrai daug dėmesio skiria ir verslumui, žinioms, naujovėms, kad visi šie klausimai būtų įtraukti į visas Europos politikos rytis. Tai leis sukurti didesnės investicijas ir siūsti signalą taip pat apie mūsų kultūrinį paveldą. Tai mums padės plėtoti kultūrinį turizmą ir skatinti ekonomikos vystimasi. Visą tai yra labai svarbu ir 20 metų strategijai. Toliau ponia Lopes Bermejo. Ačiū pirmininkė, labas rytas. Italijos pirmininkavimo metu daug girdėjome apie Europos tapatybę. Šią tapatybę e, sudaro ir Europos socialinis modelis, pagristas e, be kitako ir socialinių dialogų ir kolektyvinių darybų svarba siekiant e, balanso pusiausviros e, dėl teisės aktų ir e, darbuotojų teisė. Tačiau matome, kad Italijos pirmininkavimo metu buvo siūlomas reformos, kurios naikina socialinę apsaugą. Tiek Italijoje, tiek, kaip buvo anksčiau, Ispanijoje ar anksčiau kitose šalise. Negarantuojame darbo vietų, ekonomiko augimo ir girdėjome apie tas kolektyvinės sutartis šiek tiek, tačiau tai yra tiesiog figos lapelis. E, Jūsų politikos dėka jūs ardote socialinį Europos audinį ir tokiu būdu Europa praranda ir savo e, tapatybę, apie kurią tiek daug kalbate e, Tikimės, kad e, naujos pirmininkavimo, nauja valstybė, kuri pirmininkaus, e, pasieks pokyčių šioje srities. Ačiū, turiu panas Kastaldo. Ačiū, ponė pirmininkė, pirmininkė Renci. Šiandien išklausėme e, surrealistinį pareiškimą. Jūs kalbėjote, kad reikia keisti pavarą, sustiprinti augimą, vystimasi Tačiau kokia ši vizija, ką čia pakeis, ar pamatėme Europos obligaciją, ar matome tos milijardus, kurio, apie kurios kalba komisija, matome, ką daro trejetas e, e, Europos šalims, ar turime minimalius atlyginimus visame žemynė, ne. Kaip dėl tų iniciatyvų gerinti pragyvenimo standartus ir socialinę e, politiką. Tai yra tie klausimai, kuriuos, kurių nori mano karta, mano bendramžiai ir Italijoje ir kitose šalise. Nedarbas naikina bendruomenės. E, matome, kad jaunimo situacija reiškia ES rudenį. O jūs e, iš tiesų neužauginate jokių vaisių Europoje. E, Daug žmonių Europoje e, mato, kad e, kažkas tai vyksta Europos šiaurėje, tačiau pietinėse valstybėse e, tiesiog uždaromos bendrovės, tuščios parduotuvės, ūkininkai neturi galimybių plėtoti savo darbo. Ir tai vyksta Italijoje. Ačiū. Ačiū toliau, ponas Borgecijo. Il presidente di Turchia Ačiū pirminkė. Pone Rensi, jūs žadėjote padėti MVI ir buvo iš pradžių bandoma taip padaryti. Jis pirmiausia bandė padėti savo tėvo bendroviai per panaudodamas viešasias lėšas, o kiti MVI e, verslininkai tiesiog buvo palikti savižudybei. kasmet e, girdime kalbų apie verslą, apie įmonės, tačiau man įdomu, ar ponas e, Rensi, kuris išliks toliau ministrų pirmininku, nu, nenustos e, klaidinti žmonių ir pradėti gelbėti darbo vietas, spręsti jaunimo nedarbo problemą, padaryti tai kitiems žmonėms, kitų žmonių labų, tai, ką padarė savo tėvo bendrovė, kuri kitokiu atveju būtų bankrutavusi. Aišku, kad e, e, jis netrumpą laiką e, bus dar ministrų pirmininkų Italijoje. Gerai, dabar planui Rencijui žodis. Pane pirmininkė, trys dideli klausimai iškilo šiandienos diskusijose. Pirmiausia, biudžetas. Dėl techninių dalykų buvo susitarta. Ir aš noriu padėkoti Europos parlamento nariams, pabrėžusiems šį darbą. Galbūt aš e, nekonkrečiai kalbėjau apie rezultatus, tačiau um, su jais galite susipažinti mūsų išleistame leidinyje. Dėkoju kolegiams ir kolegoms už tai, kad mums pavyko susitarti. Paradoksalu, kad kai kas e, e, pabrėžia būtent tai, kas pasiekta. Kitas dalykas buvo pabrėžtos ir spragos. Mums nepavyko pabaigti kai kurių darbų, tačiau Net objektyviai vertinant, aišku, mums nepavyko pabaigti telekomunikacijų teisės aktų paketo, net 11 kartų susitiko darbo grupių ekspertai, vyko išsamios diskusijos e, Milane taip pat, Milano taryboje. E, mūsų pateikti pasiūlymai, kai kur lėmė pažangą, tačiau nepavyko susitarti dėl tinklo neutralumo ir tarp tinklinio mokesčių panaikinimo. Būta daug e, tokių aspektų, dėl kurių nepavyko susitarti, nors aišku, to norėjome. O be galo svarbios diskusijos e, vyko dėl tam tikrų dalykų ir sričių, kuriuose pasisekė pasiekti apčiopiamų rezultatų. Um, šis pusmetis e, tiek prasidėjo, tiek baigėsi politinėmis temomis. Uh, Ir Italijoje taip pat vyksta labai sudėtingi politiniai procesai. E, valdžia yra perdodama e, pagal techninius principus sudarytos e, vyriausybės kompetencijon. Ir Man keista, kad daugiausia kritikos nuskambėjo iš e, italų politikų. E, jie kalbėjo apie konkrečias detalės, tačiau jei jums nesvetimi debatai Europos parlamente, tai tikriausiai žinote, kad skirtingos frakcijos e, turi labai skirtingas išsiskiriančias pozicijas. Kolega iš Maltos kalbėjo apie 3 e, trilijonų eurų įsiskolinimą, e, tačiau niekas nekalbėjo apie tai, kiek trilijonų eurų Italijai pavyko sutaupyti. Turime nepamiršti konkrečių skaičių. kalbant apie penkių žvaigždučių judėjimą, nuo 13 iki 14 metų pasisekė pasiekti tam tikrų rezultatų. Ir aš dabar tiesiog priversas atsakyti kai kuriuos vidaus politikos klausimus, tačiau manau, kad svarbiausia siūsti žinę, kuri yra ženklinama ne taupimo aspektų. Mes galime čia politiškai, filosofiškai kalbėti apie daugelį dalykų. Paradoksalu, tačiau Italija e, siekia taupyti ir kai kuriuose šeimose e, labai sudėtinga situacija, labai sunku kai kuriuos žmonės įtikinti, kad realybė yra tokia, kokia yra. E, Čingisveli kalbėjo apie korupciją. 2014 metais Italijos parlamentas e, atliepdamas e, į, atsiliedamas į vyriausybės pasiūlymą vienbalsiai perdavė vyriausybei kovos su korupcija priemonių paketą. Europos parlamento narys ir Moj taip pat kalbėjo apie nelegalius susitarimus. Tie teisės aktai leido kovoti su panašia nusikalstama veika. Likščiol e, panašios pažangos nebuvo ir jokioje ES e, valstybėje nėra tokių teisės aktų. Manau, kad blogas tas paukštis, kuris e, teršia savo lizdą ir manau, kad neturėtume apie vidaus politikos problemas kalbėti čia Europos parlamente, ne ta tribūna. E, skirta šiai temai. Aš suprantu, kad daugelis piliečių yra e, nusivylę e, matydami, kad Europos plenarinių posėdžių salė yra e, pustuštė. E, tačiau džiaugiuosi šiandieniniu Europos parlamentų narių dalyvavimu, daug žiniasklaido šiandien. Ponas Zalvini kalbėjo apie nacionalinius kivirčius. Po trijų metų e, Italijoje vyks rinkimai ir jei Salvini vadovautų rinkiminiai kampanijai e, ir jei jis paklaustų, e, ką padarė Renzis Europai, tiksliau būtų atsakyta, kas atsakyta. Tačiau mes būtume, galėtume paklausti ir ką pas, padarė ponas Salvini Europos Sąjungai. Aš jau toj baigsiu. E, ponas Salvini, pavyzdžiui, pasiūlė, kad Šengeno sutar, susitarimas būtų panaikintas. Šio tikslo siekia ir Marie Le Pen. Ji nekalbėjo apie tai politikams, tačiau tai buvo pasakyta spaudos konferencijos metu. Panas Salvini kalbėjo, kad e, Šengeno susitarimą panaikinimas, atsiprašau, Maroni kalbėjo, kad Šengeno susitarimo panaikinimas reikštų Europos pabaigą. Taigi, Bonas Salvini e, bando pereiti pas kairiuosius, tačiau šis politinis žingsnis jam tikriausiai nepavyks. yra didelė praraja tarp demagogijos ir tikrovės. Ir tai yra išprotėję atstumai, kurie skiria tuos, kurie nori investuoti į baimės kurstimą. Pone pirmininkė, jums leidus baigs, baigdamas dar noriu pasakyti, uh, tos lenktynės tarptų, kurie kalba tik apie problemas ir tarptų, kurie bando išspręsti problemas, yra sudėtingos. Ir mūsų šalis e, įėjo į istoriją, spręsdama labai svarbes problemas. E, Yra žmonių, kurie sako, kad mes nieko neišspręsime ir tai labai lengva rinkėjams pasakyti, tačiau Jukibo kolegoms norėčiau pasakyti, kad jie šaukė daug. E, tačiau aš turiu pasakyti, kad aš atstovauju tai politiniai šeimai, kuri sulaukė didžiausios rinkėjų paramos. E, ir Mes sa teigiame, kad mes esame tie, kurie atpažįsta realybę, o tie, kurie kritikuoja mus, nemato realybės, nemato faktų, kursto baimę. Tuo tarpu mes bandysime atsispirti tam kurstimui ir tai, tai baimė, jo labiau, kad žinome, kad ateities sprendimas uh, turėtų būti kitoks. Mūsų vaikai neturėtų prisiminti apie žlungančią Europą. Europa bus prasminga tik tuo met, jei svarbiausias dalykas mums bus žmogaus gyvenimas. Ir ateity, ateičiai reikia nesibaiminančių žmonių, žmonių neįsigastančių grėsmių. Manau, kad mes visi tuo įsitikinę. Manau, kad Europa yra didesnė nei baimės ir grėsmės. Europa yra stipri ir atspari išpoliams. Ir tai yra žinia e, bandantiems pakeisti Europą. Ateityje e, mes tikimės geros ateities ir tikimės, kad žengdami koja kojon su istorija Žengsime tuo keliu, kuris bus svarbus e, ir mūsų valstybei bei ES. Grazie, grazie signor Presidente, grazie alla Presidenza. Ačiū, ponia tarybos pirmininkė. Dėkojame Italijai už visą darbą nuvyktą pirmininkavimo metu. Per paskutinius šešis mėnesius ir linkime sėkmės Italijai. Šaliai, kurios piliečių turiu garbės būti ir aš, tai yra viena Europos Sąjungos, e, Europos Sąjungas teigusių šalių. Dabar žodis ponu Junkeriu, Europos komisijos pirmininkui. Pone pirmininkė, užbaigdamas šias diskusijas, norėčiau dar kartą e, pasidžiaugti Italijos vyriausybės darbo kokybę pirmininkavimo metu, taip pat e, pono Mateo, tarybos pirmininko darbo kokybė. Ir nebenorėčiau toliau tęsti itališkųjų diskusijų. Mes juk esame Europos parlamente ir, kaip jūs sakėte, e, minėjote patys, nereikėtų kištis į kitų valstybių politiką ir aš tai ir padarysiu iš karto baigdama savo pasisakymą. Ačiū, pirmininkė Junkeri. Diskus